So, uh, once again, good afternoon, and we will now proceed with the explanation. Dar kartą sveiki, balsavimo motyvų paaiškinimas. Pirmasis kalbės ponas Mamikins. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė kolegos, aš visiškai sutinku, kad finansinis stabilumas turėtų būti garantuojamas E, kad būtų veiksmingiau padedama realiai ekonomikai. Ką reiškia finansiniai burbulai ir jų pasakmes pamatėme aštuntaisiais metais. Gyvenimas nėra kompiuterinis žaidimas, kai galima pradėti rizgingą žaidimą, o po to be jokių pasiekmių pradėti naują. Mums reikia garantijų, dėl to pakeitimas, pakeitimas vertybiniais popieriais yra labai svarbi gerai veikiančių finansų rinkų dalis. Ačiū. Dėkoju. Toliau Pone Krupa, vieną minutę. E, oczywiście głosowałam e, za rezolucją. Žinoma, aš balsavau už rezoliuciją dėl e, kovos su seksualiniu priekabiavimu. Ne tik darbo vietoje, kaip, pavyzdžiui, Europos parlamentas kurio nariai turėtų jausti tam tikrą prestižą susijusiu su jų padėtimi. Mes sutinkame su kai kuriais Stambulo konvencijos aspektais. Aš manau, kad galbūt kai kurie siūlomi veiksmai nesumažins tokių veiksmų, kuomet nesilaikoma tam tikrų socialinių ar moralinių taisyklių e, skaičiaus. E, jeigu propaguojamąją laisvę nesilaikyti tam tikrų krikščioniškų vertybių, šeimos vertybių, jeigu kuriamas įvaizdis, kad e, gali išlaisvinti biologinių sąlygų, e, kovojama prieš šeimą, kurią sudaro tėvas ir motina, motina kuomet kuriamas alternatyvus seksualumo modelis. Viso to dėgymas praktikoje e, taps labai žaidžių moterų traktavimu. Toliau, Pane Zaborska toliau apie seksualinį priekabiavimą. Ačiū pirmininkė. Kaip ir kiti kolegos, aš manau, kad seksualinis priekabiavimas yra visiškai nepriimtinas elgesys. Ir kaip ir kiti nariai, aš manau, kad mūsų institucijoje turime padaryti daugiau, kad sustabdytume seksualinį priekabiavimą. E, taip pat siūlomos e, konkrečios priemonės, kurias patikiau ir aš. Deja, keletas kolegų bandė tuo pasinaudoti. siekiant, kad valstybės narės patvirtintų Stambulo konvenciją. Tai nėra privaloma ir parlamento Pranas neturėtų versti e, valstybių narių, ką nors daryti. Ačiū toliau, ponas Jurek, šitą patį rezoliuciją. Ačiū, pirmininkė, mėly kolegos. Kaip ir Ana Zaborska, aš manau, kad yra skandalas, kad e, ši, šią moterų dramą, kur, prie kurių yra priekabiaujama, kurios yra diskriminuojamas, siekiant propaguoti Stambulo konvenciją. Žinome, kas vyksta, kai sudarėme su priekabėjimu, pavyzdžiui, filmų pramonėje. Kai kalbame apie institucijų veiklą, tai nežinome, kas yra atsakingas, pavyzdžiui, kaip šiame parlamente. Noriu pareikalauti, kad tie, kurie su moterimis elgesi įžeidžiai, turėtų būti įvardinti, sugėdinti. Žinome, kad policija dažnai slepia, nuslepia e, koreliacija tarp nelegalios migracijos ir išpolių prieš moteris. Žinome, atsimename, kas įvyko kelne. Tai buvo skandalas. Ir e, šią progą taip pat buvo siekiama propaguoti Stambulo konvenciją. Toliau Hekmarko pranešimas ir ponas Mamikins vieną minutę. Ačiū pirmininkė kolegos, noriu pabrėžti, kokia svarbi yra sanglaudos politika. Sanglaudos politika yra pats stipriausias instrumentas mažinant e, ekonominius skirtumus. Todėl mums nerima kelia sanglaudos politikos ateitis po 20 metų. Manau, kad pinigų suma sanglaudos politikai turėtų būti didinama, o ne mažinama. Latvija prarado trečdalį savo gyventojų per pastarosius 25 metus, demografinės tendencijos labai nepalankios ateityje. Žmonės išvyksta iš savo šalies dėl mažų atlyginimų, perspektyvų trūkumo. Mes pakliuvome į pavojingus spastus, jeigu investicijos į sanglaudos politiką sumažės, e, išeities iš šių spaustų nebus. Ačiū. Aš balsavau žinoma už. Ačiū. Toliau vieną minutę ponui Džambaskai. Pone pirmininkė, ponas ir ponai, aš balsavau prieš šį pranešimą, nes jame yra punktų, kuriems aš nepritariu. Ekonominis augimas nėra vienodas Europoje. Negalime taikyti vienodo kurpalio visiems. Aš nesutinku su tais aspektais, kurie yra susijęs su didesnė migrantų integracija į darbo rinkoje. Pirmiausia, manau, turime išspręsti problemą savo šalyse, kur yra didžiulių skirtumų tarp rytų ir vakarų valstybių narių. Manau, kad komisija turėtų bausti tas valstybės narės kurios laikosi protekcionistinės politikos, kaip pavyzdžiui Prancūzija, Italija ar Belgija. Rytų Europoje nedarbo lygis aukštas, tačiau jaunimas yra Europos ateitis. Didžioji dalis E, imigrantų Europoje nėra pabėgėliai nuo karo, o ekonominiai imigrantai. Toliau išklausysime balsavimo motyvų paaiškinimus dėl dėrybų įgaliojimo prekybos dėryboms su Australija pranešimo. Ponas Selimovič, ačiū pirmininkė. Australija ir Švedija e, puoselėja ilgas prekybos tradicijas. E, šalis yra panašios, panaši verslo kultūra. E, yra 150 e, e, dukterinių įmonių, o beveik tūkstantis švedijos įmonių prekiauja su Australija ir beveik šimtas milijardų švedijos kronus yra ta prekybos apyvarta. Aš tikrai džiaugiuosi, kad nusprendėme suteikti e, įgaliojimus komisijai dėl darybų, prekybos darybų su Australija ir noriu paraginti pasiekti skaidraus ir ambicingo susitarimo su ta šalimi, kad galėtume laisvai prekiauti. Ačiū, ponas Keli, tą pačią temą. Laisva prekyba yra ES pamatinis akmuo. Dėl breksito ir dėl to, kad stinga aiškumo apie Junktinės karalystės vidaus rinką, turime stiprinti prekybą su kitomis rinkomis. Uh, Australija buvo prieš porą metų viena svarbiausių mūsų prekybinių partnerių, trečia pagal dydį po Kinijos ir JAV. Ir mūsų apyvarta sudarė 10,5 milijardo eurų. Daugybė australų yra kilę iš Airijos. Sustartis su ta šalimi dar labiau sustiprins mūsų santykius, už, atvers prieigą prie rinkų ir, ir paspartins konkurenciją, tačiau išreikštas susirūpinimas dėl galimo neigiamo tokios prekybos sutarties poveikio žemės ūkio produktų eksportui, taip pat e, mais, pieno produktų ir jautienos produktų eksportų. E, žemės ūkio vaidmuo Airijos ekonomikoje yra labai svarbus, todėl Australijai numatomos kvotos ir reikėtų būtent dėl šių dviejų sektorių numatyti prekybos sutartyje peržiūros nuostatą po dviejų metų. Ačiū toliau, panas Džambatski. Ačiū pirmininkė, ponius ir ponai. Aš pra, paremiau šį pranešimą, kuriuo suteikiame įgaliojimus prekybos daryboms su Australija. Uh, Manau, kad dėl to, jog Junktinė karalystė įstoja, išstoja iš ES, laisvoji priekyba nukentės, o laisva priekyba vienas svarbiausių mūsų ramščių. Manau, kad darybos turėtų prasidėti netrukus ir turėtume laikytis e, suteiktų įgaliojimų. Pirmininkas toliau, Daniel Kaspari pranešimas, darybų įgaliojimai priekybos daryboms su Naujaja Zelandija. Ponas Selimovič, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Kai bandome įvertinti rinkos dalį, Naujoji Zelandija yra aštunta pagal svarbą Švedijos eksporto e, rinką. Tuos santykius galima toliau gilinti. Manau, kad priekybos sutartis, laisvos priekybos sutartis to ir padės pasiekti. Manau, kad abi partnerės sieks modernaus, subalansuoto, teisingo ir visapimančio laisvos priekybos susitarimo, kuris bus naudingas mums visiems. Ačiū kolega, jūs sugebėjote ne, kalbėti nei, trumpiau nei vieną minutę, pasakydamas dėl abiejų pranešimų. Ponas Džambatski tą pačią temą, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos. Balsavau už šį pranešimą, pono Kaspario, dėl tų pačių priežasčių, e, dėl kurių balsavau ir už ankstesnį pranešimą. Tai pranešimas dėl darybinių įgaliojimų suteikimo, dėrėtis dėl prekybos sutarties su Naujaja Zelandija. ES reikia naujų rinkų, laisvos, laisva prekyba yra ES pamatas, dėrybos turėtų prasidėti kiek įmanoma greičiau, turime laikytis ES kompetencijų šioje srityje. Australija, kaip ir Naujoji Zelandija, yra svarbios mūsų priekybinės partnerės ir taip mes sutikėme savo įgaliojimą. Ir paskutinis kalbėtojas, kuris paskutinis iš, pasiaiškins dėl balsavimo motyvų šiame posėdėje, ponas Mamikins. Jums pasisekė, nes nebaigiau paskutinio sakinio, kitaip ši posėdžio dalis jau būtų pasibaigusi. Dabar išklausysime balsavimo motyvų dėl ES, taikymo, stebėjimo, ES teisės taikymo stebėjimo ataskaitos 2015-aisiais. Ponas Mamikins, ačiū pirmininkė. Kolegos, e, pažeidimų skaičius išlie, išliko didelis 2015-aisiais. 1368 pažeidimų atvejų užregistruoti. Susirūpinimą kelia ES teisės pažeidimai užimtumo, socialinių reikalų sritise, aplinkos, saugos, teisingumo, pagrindinių teisių, vidaus rinkos, transporto, sveikatos, švietimo ir kultūros. E, visi vėlavimai ir kelia pavojų. Pakertamas žmonių pasitikėjimas ES ir taip pat e, tai atneša konkrečių apčiopiamų pasiekmių. Turėtume ateitie glaudžiai dirbti su ES komisija, nacionalinėmis vyriausybėmis ir parlamentais. Tačiau visų pirma turėtume suvokti, koks yra tų pažeidimų tikrasis pobūdis, nes tik po to galėsime sėkmingai su jais kovoti. Aš balsavau už šį pranešimą. Ačiū, Ačiū kolega. Tikrai išklausėme ką tik paskutinį kalbėtoją, diskusijos posėdis baigtas. Susitiksime trečią valandą po pietų vėl šiandien.